Liebe Kolleginnen und Kollegen, please sit down. Gerbiami kolegos, prisisekite diržus, taigi sėdamės į vietas. Pone, pone Royal, sėskite į vietą, norime pradėti mūsų, mūsų posėdį. Šiandien aš turiu garbę pirmininkauti, nesu pats vyriausias ir pats ilgiausiai šiame komitete dirbantis darbuotojas, bet vis tiek džiaugiuosi galėdamas pradėti mūsų posėdį. Noriu pasveikinti Giovanni Levyje, biudžeto komiteto pranešėją ir pono Butikov. Mm, Pona Butikofer, mūsų pranešėja. Tai yra 2013 m. biudžetas įgaliojimai ir mums skirtos biudžeto eilutės. Nuomonė, kurią siūlau šiam komitetui ir norėčiau, kad e, biudžeto komiteto pagrindinis pranešėjas pritartų tai mūsų nuomoniai. Ši nuomonė e, iš esmės atitinka mūsų komiteto darbo pagrindinės kryptis per praėjusius metus, turiu galvoje mūsų biudžetinius prioritetus. Pirmasis yra toksai. Turėtume aiškiai išreikšti, išreikšti nuomonę, kad ES biudžetas turi ženkliai prisidėti prie tvaraus augimo atgaivinimo ir prie pagrindinių mum kilančių iššūkių sprendimo ES kylančių iššūkių sprendimo, pavyzdžiui, išteklių trūkumo ir panašiai. Kitas e, prioritetas yra toksai, ES biudžetas turi sinergijos poveikį ir turėtų būti optimaliai naudojamas, kuriant pridėtinę europinę vertę. Trečia, e, finansavimas turėtų būti nukreiptas Europos strategijos iki 2020 metų įgyvendinimui. Tai yra svarbiausia, mano nuomonė, mūsų nuomonėje. Nes jaučiamas nuoseklaus elgesio trūkumas. Turiu galvoje ES institucijas ir tai, kaip įgyvendinamos mūsų pačių priimtos strategijos. Nėra jokios prasmės turėti strategiją, tviskančią gražią strategiją, bet neskirti jai pakankamai lėšų įgyvendinti. Taigi, manau, turėtume pakeisti požiūrį į Europos strategiją iki 2020 metų. Finansavimas, kuris dabar numatytas eilutėje 1A, mano nuomonė, nėra pakankamas Europos prioritetinių politikos krypčių įgyvendinimui. Ir norėčiau, kad kolegos pritartų tokiai mano nuomoniai. Ketvirtoji dalis. Pagrindinės ES pavyzdinės programos, pavyzdžiui, Horizontas 2020, Kosme Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Tos programos yra labai svarbios ir jom turi būti skirta pakankamai lėšų, kad galėtume paskatinti ekonomikos augimą ir kad tai prisidėtų prie mūsų konkurencingumo ateityje. Ir ypač politikos kryptis, kurios siekia paremti smulkų ir vidutinį verslą turėtų būti prioritetinės. E, Čia turiu galvoje pirmiausia tai inovacijas, augimo potencialą. Ir norėčiau dar pridėti vieną dalyką, kas šioje nuomonėje nepateikta, bet noriu aiškiai pasakyti, kad mes turėtume persvarstyti, peržiūrėti kosme dabartinį e, mechanizmą ir dabartinį finansavimą nes nemanau, kad tas finansavimas, kuris dabar numatytas kosme, yra pakankamas. Jei aš teisingai viską suskaičiavau, turiu galvoje tą, kas pagal kosme bus skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui ir e, kas bus skirta šiam verslui pagal horizontą, e, pagal horizonto programą, skaičiuojant 2014 metų e, situaciją, net nėra e, jokio padidėjimo, jokio padidėjimo finansavime, kai kalbame apie smulkų ir vidutinį verslą. Ir dėl to nu, noriu jūsų atkreipti dėmesį tai, kaip svarbu čia neužmiršti smulkaus ir vidutinio verslo interesų. Taip pat turime e, Europos vertybinių popierių projektų obligacijų iniciatyvai E, pritarti ir tvarumo, ir finansinio apsimokėjimo kriterijus e, traktuoti vienodai. 13 metai yra paskutinieji e, šio biudžeto laikotarpio metai ir nebegalima mažinti biudžetam skirtų lėšų. Taigi, aš norėčiau, kad jūs pritartumėt, e, kad lėšos, kurios yra numatytos projektam, būtų išlaikytos iki galo. Būtent e, tokią nuomonę aš siūlau. Paskutinė pakeitimų pateikimo data yra šis ketvirtadienis iki pietų, taigi neužmirškite. Dėkoju. Ponas Butikofer. Dabar Giovanni Lavija, biudžeto komiteto pagrindinis pranešėjas. Jam suteiksime žodį. Dėkoju. Čia... E, biudžeto procedūra prasidėjo patvirtinant gairės Aišku, tai e, e, turi būti padaryta e, per plenarinę sesiją ir tada iškilo kai kurie pagrindiniai dalykai ir tie prioritetai, e, kurie yra svarbiausi. Mes pabrėžėme, kad augimas yra labai svarbu. Taip pat svarbu ir tie dalykai, kuriuos ponas Butikov paminėjo, ypač darbo vietų kūrimas ir darbo vietų kūrimas jauniem žmonėm. Žinote, kad kalbant apie naujus, naujas darbo vietas, 85 procentai tų naujų darbo vietų ES nuo 2002 iki 2010 metų buvo iš smulkaus ir vidutinio verslo. Būtent smulkus ir vidutinis verslas sukūrė 85 procentus naujų darbo vietų. Dėl to turime neužmiršti smulkaus ir vidutinio verslo, kaip jūs ir sakėte. Dabar e, turime galvoje 13 metų biudžetą, tai yra paskutiniai programavimo laiko tarpio metai. Ir uh, yra nemažai įsipareigojimų, asignavimų, daugelis programų jau baigėsi ir ankstesni įsipareigojimai dabar turi būti patei, pa, padengti mokėjimais šiame biudžete. Taigi 13 metų biudžete turi būti pakankamai asignavimų mokėjimams. E, e, Levandovski sakė biudžeto komitetui, kad praėjusiu metu pabaigoje buvo didelis poreikis Mokėjimų asignavimų poreikis sudarė 16 milijardų eurų paskutinį praėjusiu metu mėnesį ir komisija negalėjo tiek daug mokėjimo asignavimų suteikti. Tik tai 5 milijardai buvo pervesti iš komisijos, taigi dar trūksta 15, 11 e, milijardų eurų pirmąją ir pirmai B eilutėj, tai yra moksliniai tyrimai ir plėtra ir sanglaudos politika. Ir tie mokėjimo asignavimai buvo perkelti į 2013 metų biudžetą. Ir čia e, gali kilti problemų. Turiu galvoje taip pat ir 13 metų biudžetą, jei valstybės narės 13 metais nepateiks tinkamai pataisyto biudžeto. Rytoj e, komisija pateiks biudžeto projektą ir mes labai prašome komisijos, kad jinai būtų ir ambicinga, ir realistė. O kai kalbu apie realizmą, tai noriu, kad komisija suvoktų, kad valty, valstybės narės turi pateikti e, mokėjimus iš savo pusės, kad įgyvendinamos programos būtų užbaigtos. Turime investuoti į tam tikras prioritetinės eilutes. Ir daugelis iš tų prioritetinių eilučių, aišku, yra susiję su mūsų komiteto kompetencijos klausimais. Taigi, Tiek galėčiau pasakyti apie jūsų komiteto nuomonę. Aš buvau ir kitose komitetuose ir uh, klausiau jų, ką jie gali pasiūlyti dėl įgaliojimų, ko, kokia jų nuomonė dėl įgaliojimų trišalėme susitikime. Atvykau į jūsų komitetą, e, kaip ir į kitus komitetus, norėdamas išsiaiškinti visų komitetų nuomonių. Uh, Dar užbaigdamas norėčiau paminėti keletą punktų. Pirmiausia, prioritetai. Daugelis komitetų dažnai prašo, kad ištekliai būtų skirti konkrečioms biudžeto eilutėms, bet labai retai vertina taip vadinamus negatyvius prioritetus, neigiamus prioritetus. O dabar, būdami ekonominės krizės situacijoje, turėtume aiškiai įvertinti, kurios programos galbūt nėra pakankamai naudingos ir kurios nepanaudoja turimų lėšų arba kurių įgyvendinimas yra antrinės svarbos, nėra pirminės svarbos, nes turime neužmiršti, kad esame krizėje. Taigi reikia atsakingai žiūrėti biudžeto eilutės ir nuspręsti, kurios nėra prioritetinės. Kitas dalykas - pavyzdiniai projektai ir parengėmieji veiksmai. Parlamentas nuolat šiuos dalykus rėmė. Mes esame numatę darbo tvarkaraštį įvairiems komitetams ir tikimės, kad atskiri komitetai pasiūlys pavyzdinius projektus, bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus iki ketvirtos birželio, kad tada biudžeto komitetas galėtų pateikti šių projektų sąrašą komisijai įvertinti. Ir tik tai tie projektai, kurie bus pakeisti priklausomai nuo komisijos reikalavimų, galės būti finansuojami. Nes mes norime, kad kai lėšos yra skiriamos, jos būtų kuo tikslingiausiai panaudojamos. Ir aš suprantu, kad šios kovos dėl e, biudžeto, ypač kalbant apie reuse, bus labai įtemptos tai yra ITER programos finansavimas, įsipareigojimų asignavimai 12 metams buvo padidinti 600 650 milijonų eurų ir tos lėšos galėtų būti taip pat naudojamos um, pagal pirmą eilutę pridedant 360 milijonų eurų papildomai. Ta svarstysime su taryba ir aš įsivaizduoju, kokia yra jūsų nuomonė, nes jūs jau tą esate man minėję. Dėkui. Ähm, Pone Lavija, ačiū Jums už žanginę kalbą. Dabar suteiksime galimybę ši, frakcijų šešėliniams pranešėjams pasisakyti. Siūlyčiau po tris minutės. Visų pirma, ponas Saudargas trims minutėms apie frakcijos vardu. Tai gerbiamas pirmininkė, e, iš, iš tiesų e, e, reikia tik tai sutikti su gerbiamo pranešėjo bendru vertinimu ir kiti kolegos jau tą pažymėjo, kad Šitie metai nėra eiliniai metai, tai yra be abejo e, pasikeitimas, pabaigimas vienų programų ir pereimas prie e, naujų programų. Aš šiandieną e, neįsiu į, į, į konkrečius dalykus, į detalės, todėl kad tai, kas pateikta gerimo pranešėjo, yra labai panašu į tos principus, kuriuos mes jau dirbom ir praeitais metais ir e, turiu pasakyti, kad su daugeliu bendrai išreikštų idėjų e, be abejo mes e, sutinkame ir jas remsim. Tačiau nepaisant to, e, po, po šitais bendrais principais, e, kai gausim konkretų biudžetą, e, ten atsiskleidžia ir nuomonių skirtumai. Atsiskleidžia ir nuomonių skirtumai. Taip, kad aš e, manau, kad ir šį kartą e, ne visais klausimais mes turėsim bendrą nuomonę, tačiau e, matau perspektyvą, e, bendrą konsensuso tokią pagrindą vis dėlto turėti, todėl kad parlamentas, pats kaip parlamentas, e, turi iš tiesų gana tvirtą tradiciją, tvirtą nuomonę e, šitose dėrybose su, su, su taryba dėl biudžeto ir remdamasis komisijos pasiūlymais. Mes svarstome galimybę dar kol kas nežinau, ar šitam e, pradiniam pasiūlymui kai kurios patiksinimus pateikti iki numatyto termino. Ačiū. Ja, vielen Dank auch für die kurze, knappe Stellungnahme. Als nächstes die Berichterstattung Schattenberichterstattung. Ačiū už uh, tokią glaustą nuomonę. Toliau ponė Herzog, socialistų frakcijos vardu. Uh, thank, thank you, chairman. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Butikofę ir padėkoti šešėliniams pranešėjams už tai, kad e, dirbome sutarimo pagrindu ne tik šiais, bet ir praėjusiais ir už praeitais metais. Manau, kad tai tikrai naudinga mūsų komitetui. Taip pat noriu padėkoti komisijai. Manau, kad komisija biudžeto komite, ir biudžeto komitetas uh, laikėsi įtre komiteto pasiūlytos linijos, tai yra sudėtingais laikais ieškoti bendro sinergijos duodamos naudos ir gyvendinti tas programas, kurios ypač aktualios konkurencingumo skyriuje, pirmame A skyriuje. Ir bendrais bruožais mes palaikome pono Butikofe pranešimą su kai kuriais papildomais pasiūlymais. Norėčiau išvardinti pa norėčiau pakalbėti apie tai, ką mes norime pasiūlyti. Visų pirma, ES biudžeto e, sinerginis potencialas. Antras punktas pono Butikofe pasiūlyme. Turimėtume neatsisakyti savo prašymo reikalavimo valstybėms narėms, kad dėl griežtų taupimo priemonių jos vis dėlto neatsisakytų finansavimo svarbioms sritims, e, moksliniams tyrimams ypač Norėtume taip pat pabrėžti, kad kad pasigendame ES valstybių narių solidarumo tvirtinant ES biudžetą, ypač pirmame A išlaidų skyrė, bet ir pasigendame solidarumo tarp kartų. O būtent tai kartų solidarumas yra labai svarbus e, aspektas, kurį norime paminėti šiame pranešime. Mums iškyla problemų dėl pono Būtikofe pranešimo ketvirto punkto. Nes ten kalbama ne apie 2013 biudžetą, bet apie kitą daugiametę finansavimo programą. Kozime kitas programas ir priemonės toje finansavimo programoje. Ir nors mes iš esmės suprantame turinį ir tam pritarėme, nemanome, kad vis dėlto nuorodą į šias programas reiktų įtraukti į šį pranešimą mes siūlytame pakeisti e, šį skyrių, šį punktą arba kažką dar pridurti. Mes palaikome bandomąją projektinių obligacijų iniciatyvą, siūloma šeštajame punkte, tam pritarėme. Prisimenant, ką komisija ir šešėlinis pranešėjas sakė, Labai svarbu yra tai, kad šie metai yra paskutiniai dabartinės finansavimo programos metai, todėl būtina svarsyti ne tik tai įsipareigojimų dalį, bet ir mokėjimų dalį. Ir galiausiai kalbant apie ITER projektą. Manau, kad reiktų patikslinti, paaiškinti, kas buvo nuveikta, kas pasikeitė po praėjusios savaitės balsavimo, nes atrodo, kad ne visi suvokė, kas buvo nuveikta biudžeto kontekste. Uh, Taip pat turime suvokti, kad šimtas milijonų eurų skirtų e, iš pirmo A išlaidų kategorijos skyriaus buvo perkeltos, tos lėšos buvo perkeltos į pirmą A skyrių, tai yra lankstumo priemoniai skirtos lėšos. Tai nebuvo lėšos paimtos iš septintosios pagrindų programos, tai yra labai svarbu. Tos lėšos perkeltos į pirmąjį katego, e, išlaidų kategorijos skyrių ir priskirta e, septintajam pagrindų programai, tačiau tai yra lankstumo priemonės lėšos. Kitas dalykas. Kas kaip surasime 360 milijonų eurų reikalingų 2013 biudžetų, iš kur tos lėšos ateis. Manau, kad šis komitetas turi vieningai pareikšti, kad mums reikia naujų lėšų iš tarybos pagal ankstumo priemonę ar iš kitos priemonės ir turime panaudoti rezervus, ne tik septintai pagrindų programai ir pirmajame išlaidų skyriuje numatytos lėšas Nenorime, kad ITER projektas būtų finansuojamas 7 pagrindų programos lėšų sąskaita. Komisija priėmė sprendimą 2010-aisiais puiku, dabar tenka priimti iššūkius ir susitaikyti su savo sprendimu pasiekmėmis. Ir būtent dėl to reiktų dėrėtis. Tačiau, kalbant apie 2013-usius, svarbiausia, kur rasti 360 milijonų eurų iš lankstumo, iš rezervų, bet tai tikrai neturėtų būti lėšos iš septintosios pagrindų programos. Ačiū ponė Hercog, ponas Rubik. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Butikofe už tai, kad kalbėjo smulkaus verslo vardu. Tai yra labai aktualu atsižvelgiant į įsiskolinimų krizę, nes žmonėms tenka mokėti, finansuoti savo įsiskolinimus. Ir paprastai viską turi finansuoti, finansinių rinkų veiklą turi finansuoti Europos uh, dirbantieji darbo jėga. SIP programa, kuri baigėsi 2013-aisiais, yra vienas, viena iš svarbių priemonių ir turėtume paraginti komisiją rasti finansavimą jai. Mes turime sutelkti dėmesį į e, neseniai veikiančias įmonės, ekspor, eksportų užsimančias įmonės, e, E, ypač moteris verslininkės, nes atrodo, kad moteris verslininkės dabar išgyvena ypač sudėtingus laikus, jeigu jos stengiasi įkurti verslą. Todėl turėtume siekti biudžeto, biudžete eilutės, kuri atspindėtų šiuos poreikius. Taip pat labai svarbu, kad e, Mm, švietimą įgyjusios, aukštą išlavinimą įgyjusios moteris rinktųsi verslą. Erasmus programa skirta jauniems verslininkams buvo ypač akcentuojama įtrė komitete. Mums, mes žinome, kad apie 3000 moterų tos programos dėka visoje Europoje e, pasiekė neblogų rezultatų, susirado naujų klientų ir Erasmus programa jauniesiems verslininkams leistų tokiems verslininkams e, suteiktų daugiau judėjimo laisvės. Ir vėlgi finansinės ir ekonominės krizės laikais mums reikia gerai e, parengtų žurnalistų. Šumano programa e, egzistuojanti Florencijoje ir skirta žiniasklaidos kokybei taip pat yra svarbi, nes nauja žiniasklaida gali sukurti daug naujų darbo vietų, o žiniasklaidos pluralizmas e, užtikrins demokratijos sklaidą. Taigi aš pasisakau už e, tai, kad šis eksperimentinis projektas būtų plėtojamas ir kad mes jį paremtume. Taip pat norėčiau paremti kolegę dėl ITER projekto. Aš taip pat manau, kad lėšos tam projektui nebūtų skirtos iš septintosios pagrindų programos, kuri yra skirta moksliniams tyrimams. Norime, kad ši pagrindų programa būtų išnaudojama iniciatyvoms, o ITER projekto rezultatai e, pasirodys per atinančius 20 metų. Tačiau mums reikia įveikti dabar įsiskolinimų krizės etapą ir nemanau, kad e, septintosios pagrindų programos lėšos turi būti perkeltos į ITER projektą. Ir kalbant apie energijos gamybą Europoje, mums reikia veiksmingų gamybos ir panaudojimo būdų. Ir būtent tam gali pasitarnauti septintoji pagrindų programa. Mes ją palaikome ITRE ir biudžeto komitete. Ačiū. Wortmeldung vor. Die Kommission ist leider nicht vertreten. Herr Bütikofer hat. Na, komisijos atstovų nėra. Tai gal ponas Butikofer tada baigiamai žodį pasakys. Ačiū pirmininkė. Tik keletas pastabų norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponas Saudurgas. Praėjusiais metais mes tikrai kartu dirbome galvodami, kaip mūsų komitetas galėtų pasinaudoti komisijos pasiūlymais dėl biudžeto ir taip pat žiūrėjome, kokiuose sritise mes nesutinkame su komisijos pasiūlymu. Aišku, ta diskusija tęsiasi ir šiemet, todėl jūs visiškai teisingai pastebėjote. Be to, ponia Hercog irgi išsakė pastabą. Atsakant į ją, reikia išskirti du dalykus. Pirmiausia, tai tas programų sudarimo laikas ir ypač COSME programos rengimas bei skiriamas finansavimas atitinkamų laikotarpių. Labai svarbu kad e, tos pavyzdinės programos būtų tęsiamos ir būtų užtikrintas jų finansavimas. Trečia, dėl ITER projekto. Man buvo pateikta informacija, kad ponas Levandovskis jau pateikė pasiūlymą dėl 360 milijonų eurų panaudojimo. Tai yra ta suma, kurios trūksta pagal biudžetą. O jisai kaip tik ir siūlo, kad du trečdaliai tos sumos, tai yra 240 milijonų būtų paimta iš moksliam tyrimams skirtų lėšų, o 150 milijonų iš um, mokslinio tyrimų skirtų informaciniam ir ryšių technologijoms tobulinti. Taigi, kaip jūs suprantate, iš tiesų labai svarbu, kaip visi pažymėjo, kad mūsų komitetas susitartų ir veiktų vieningų frontų prieš tokį pasiūlymą. Reikia pasakyti, kad ITER projektas duos naudos faktiškai tik dar po 20 metų. Be to, komercinis aspektas viso šio proceso prasidės tik praėjus 50 metų. Todėl neturėtų būti iš septintosios pagrindų programos permetamos lėšos ir mes turėtume tikrai vadovautis pono Lavie prioritetu, prioritetiniu tikslu užtikrinti tvarų augimą dėl jogi buvo plačiai susitarta. Toliau ponas Rubikas. Jūs minėjote bandomuosius projektus ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tiesiog pasinaudodama šią progą pasakyti, kad bandomieji, jeigu kolegos turi pasiūlymų dėl bandomųjų projektų, pilot projects, tai tuos pasiūlymus reikalinga pateikti iki gegužės 13 dienos, kol dar vyksta pono Lavie pradėtas procesas. O pakeitimus prašom teikti iki balandžio 26 dienos, 12 valandos dienos. O dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo tai yra susitarimas dėl kovos su klastojimu ir nuomonės referentė yra ponia Amelija Andersdotan, kuriai ir suteiksiu iš karto žodį. Ačiū, ponia pirmininka. Pirmiausia, tai noriu pasinaudoti šią progą ir padėkoti pirmininkui, kad suteikia galimybę apsvarstyti šį klausimą mūsų komitete ir e, taip pat tuo pačiu e, bandyti prieiti kažkokios išvados dėl aktą susitarimo. Dėka plataus bendradarbiavimo mes galime šiandieną jau kažką konkretaus kalbėti. Europos parlamentas ir kai kurios kitos ES institucijos turėjo galimybę stebėti, kaip vyksta diskusija dėl aktą susitarimo. Tiesiog paprastai žmonės gatvėse yra sunerime, kokiagi, kasgi mūsų laukia. Ir mums tokiu būdu tenka labai rimta atsakomybė, nes jeigu pilietinė visuomenė svarsto šį klausimą, tai mes turime irgi prie jo grįžti ir priimti kažvienokį ar kitokį sprendimą. Taigi, gerbėmieji kolegos, Jūs žinote, kad šio susitarimo yra ir politinės, ir ekonominės pasiekmes. Mes turėjome galimybę jas išanalizuoti. Mes, kaip pramonės komitetas, konsultavomės su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis, išklausėme jų susirūpinimą dėl klastojimų prekių susitarimo. Daugelis suinteresuotų pusių, ypač žvelgdamos iš ateities perspektyvos, labai nerimauja dėl to teisinio neiškumo, kuris gali atsirasti šiam susitarimui įsigaliojus. Ypač tai pasakytina apie mažas ir vidutinės įmonas ir taip pat telekomo sektorių. Mūsų komitetas keletą kartų svarstė šį susitarimą, atsižvelgdamas į vidaus rinkos potencialą, į stipriasias pramonės pusės, apie tai, kad labai svarbu turėti gerai prieinamą elektroninės prekybos e, sistemą, kurios plėtrą reikia skatinti. Nebejotinai tiek piliečių lygių, tiek aišku ir mažų bei vidutinių įmonių lygių. Taigi, nuomonė. Nuomonė mes pažymime, kad aktą susitarimas tikrai pažeidžia neutralumo principą, o suinteresuotosios pusės aiškiai pasakė, kad reikalinga siekti geresnės pusiausviros tarp intelektinės nuosavybės teisių iš vienos pusės ir e, panaudojimo e, prekių. Pane pirmininkė, nuomonė, nuomonės projektas yra parengtas Ir joje aš rekomenduoju, kad komitetas atmestų susitarimą. Esame sukaupę patirties šioje srityje praeityje, nes, pavyzdžiui, sakysime, prieiga prie skaitmeninės rinkos taip ir neužtikrinta pakankamai plačiai. Labai daugelis jau iki šiol sakė, kad klastotės, autorinių teisių pažeidimai yra svarbus klausimai ir reikia pirmiausia ištirti visus tuos pažeidimus, pasižiūrėti, ką galima toje srityje padaryti, o tik tada jau sudaryti tarptautinį susitarimą, nes kitaip mes atsidursime aklavietėje. Jūs žinote, kad daugelis tarptautinių organizacijų šiuo metu, tai yra a, didysis aštuonetas ir kitos šiuo metu analizuoja įvairius teisės aktus susijusius su nematerialiomis teisėmis. Kalbant apie aktą, tai aktas susitarimas tampa tuo kurpaliu, ant kurio bandama užtempti absoliučiai viską. Ir tai negali būti produktyvu. Tuo labiau, kad aktų susitarimas gali daryti skirtingą poveikį skirtingose sritise. Mes negalime patvirtinti šio susitarimo, nes jeigu tai pasielgtumėm, tai tada greičiausiai susidursime su rizika, kad tas susitarimas įsigalios net, mums nebaigus išsamesnės analizės. Mes kaip pramonės komitetas ir kaip apskritai Europos parlamentas esame demokratiniu būdu išrinkta institucija. Todėl mes turime teisę inicijuoti naują diskusiją apie autorių teisę skaitmeninėje rinkoje, apie pačią skaitmeninę rinką ir paieškoti visai kitokio požiūrio ir metodologijos, kaip apsaugoti autorių teisės ir plėtoti skaitmeninę rinką, kokį pasirinkti kitokį požiūrį. Aš kai kuriuos pakeitimus esu pasiūlys, ir mano siūlysi ir tikiuosi, kad diskusijos, kurios vyks ateityje, leis patobulinti daugelį dalykų, ypač tikiuosi, kad bus pateikta pasiūlymų dėl naujų nuostatų ir um, formuluočių. Ačiū pranešėjai. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams ponia Kastijo, kuri atstovauja uh, Kasparijo EPP vardu. Taip, pirmininkai, jūs teisingai pastebėjote, kad mūsų e, frakcijos vartų turėjo pasisakyti pana Daniel Kaspari, bet šiandieną jis negali dalyvauti posėdėje, todėl kalbėsiu EPP e frakcijos vardu aš ir pateiksiu jums ir savo nuomonę. Taigi, man atrodo, kad neturime pamiršti, jog intelektinės nuosavybės teisų srityje, autorinių teisų srityje, be kita ko reikia veikti, atsižvelgiant ir galima ūkio augimo paskatą. O dabartinė padėtis nebejotinai daro neigiamą poveikį. Nes intelektas nuosavybės teisės, autorinės teisės yra glaučiai susijusios su technologijų pažanga ir su asmenų arba grupių gebėjimu kurti pažangesnės technologijas. O su šiuo susitarimu mes tiesiog atimame tokias galimybės, o tai reiškia, kad atimame galimybę visuomeniai klėstėti ateityje ir tobulėti. Todėl išeities taškas tikrai yra netinkamas ir procesas, kuris prasidėtų, nesuteiktų galimybės ateities kartoms siekti geresnės gyvenimo kokybės. Kita vertus, jau jeigu mes kalbame apie susitarimą, reikia išanalizuoti, kokios bus tokio susitarimo pasiekmes. Akta, kaip žinia ir kaip pranešėja sakė, yra prekybos ryties susitarimas ir tikrai esu dėkinga pranešėjai, kurie, atli, kurie atliko didžiulį darbą ieškodama, kaip galima tobulinti šį susitarimą. Bet vienai par kitaip, man atrodo, kad akta susitarimas yra tiesiog tarptautinis mechanizmas, leidžiantis tarptautiniu lygiu taikyti aukštesnio lygio intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Aš nemanau, kad pats susitarimas yra nukreiptas prieš atskirus asmenis. Na, pavyzdžiui, sakysime, tuos, kurie veikia skaitmeninėje erdvėje ar kur kitur. Iš tiesų, <clears throat> daugelis dalykų, kurie yra numatyti aktoje, neturi nieko bendra su skaitmeninė erdvė. Dar vienas dalykas, aš nemanau, kad aktą reglamentuoja individualų prieigą prie interneto ar skaitmeninės erdvės. Ir dar noriu vieną dalyką pasakyti, ko mes neturėtume pamiršti. Aktas susitarimas nepakeičia nacionalinės teisės, intelektinės nusavybės teisų apsaugos srityje. Ir parlamento teisės tarnyba parengė keletą nuomonių. Viena iš jų pasirodė labai neseniai, kuriuose sakoma, kad nėra teisinių požiūrių pagrindo nepritarti aktą susitarimui. Ir nėra tam pagrindo žvelgiant iš ES teisino pozicijos. Mano galva, tokius priekybos susitarimų dėl kovos su klastojimu iš tiesų reikia toks susitarimas yra būtinas. Kitas dalykas, kad susitarimo dalis nuostatų nėra pakankamai aiškios ir reikėtų jas uh, tobulinti ir tikrai reikia nedelsiant įsiaiškinti, ką reiškia vienos ar kitos nuostatos. Ta turėtų padaryti ir komisija nedelsdama, nes aktą uh, Dėl jos buvo deramasi nuo 2008 metų, dabar jau 12 metai. Taigi, gerbėmiai kolegos, jeigu mes vis dar šį procesą tęsime ir atidėliosime susitarimo pasirašymą, nežinau, ar bus gerai. Aišku, suprantu, yra statistinių duomenų problema ir, pavyzdžiui, sakysime, 2010 metais yra pateikiami atitinkami skaičiai dėl um, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų, o tai reiškia, kad tos, e, tų teisių autoriai netenka labai didelių pajamų ir skaičiai sviruoja nuo 40 iki 80 tūkstančių. Tie pažeidimų yra padaryta per 2010 metus, bet statistiniai duomenys nesutampa. Taigi mano frakcija ir aš asmeniškai e, prieštarauju tam, kad aktas susitarimas būtų atmestas. Aš manau, mes taip pat galime e, sutarti visi, kad taip, aktą susitarimo nuostatas reikalinga aiškintis ir tikslinti. Bet kita vertus noriu paraginti labai sparčiai dirbti, atliekant aktą analizę, nes tolesnis aktą susitarimo atidėliojimas, tolesnis proceso užsitesimas tikrai neduos naudos siekiant skatinti inovacijas bei ži užtikrinti žinių sklaidą šiuo krizės laikotarpiu. Ačiū. O toliau socialdemokratų vardu vietoj pono De Angelis, pone Trotman. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad mes pažeidžiame laiko reglamentą, mes vėluojame, todėl paprašysiu visų apsiriboti trijų minučių, trimis minutėmis. E, dėkui, aš kalbu Francesco de Angelis vardu, jis negalėjo atvykti šiandien ryte ir norėčiau uh, perduoti jo poziciją. Kalbant apie intelektinės nusavybės teisės aktus ir jų keitimą, tai reikštų e, žingsnį atgal nuo IPRED direktyvą, kuri buvo priimta 2006 metais. Ir tuo būdu mes sumažintume ir skaidrumą. Kodėl zingarėti? Kodėl taip yra? Todėl, kad e, zingarėti savo dokumente nustatė naują apibrėžimą, naują apibrėžti, e, kai kalbame apie įvairius e, rinkos dalyvius, kurie yra minimi aktą susitarime. Kitaip tariant, Zingarėti pranešimas, e, kuris buvo, kuriam buvo pritarta 2006 metais parlamente, buvo sakoma, kad autorinių teisių pažeidimas internetu e, namų vartotojams visiškai negali būti lyginamas su tais pažeidimais, kuriuos daro offshore'inės įmonės ir iš ko jos gauna labai didelę komercinę naudą. O dabar aktoje šių nuostatų nebeliko. Socialistų ir demokratų frakcija nusprendė paremti EP pasiūlymą atmesti pasisakyti prieš aktą, nes mes norime, kad būtų atmestas aktą pasiūlymas ir tą galima padaryti nedelsiant, e, turiu galvoje, procedūrinius aspektus, kad inta komitete nebebūtų dėlsiama ir kad mes e, komitetas galėtume pateikti savo nuomonę gegužės pirmoje pusėje. Ir mes manome, kad domonės projektas yra pakankamai gerai subalansuotas ir atsižvelgia į mūsų e, siūlomus komentarus ir mes toliau su pranešėjų ketiname dirbti šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. E, Rūpsko Kriubich Jordan Badyje tokie e, kolegos nori e, pasisakyti ir ko gero daugiau nieko į šį sąrašą ir neįtrauksime. Kreipiuosi kalbėtojus, kad kalbėtų trumpai. Aš suprantu, kad klausimas yra labai svarbus ir karštas, bet norėčiau, e, kad mes nedelsdami jį aptartume, nes mūsų laukia dar kiti klausimai. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai aktas susitarimas yra susijęs pirmiausia su prekybos teisėmis. Čia mes kalbame apie prekės ženklus, toliau apie interneto vartotojų teisės, 27 straipsnis ir apie autorių teisės. Apie autorių teisės gauti finansinį atlygį už savo kūrinius. Kalbant apie pirmą ir trečią, mano minėtus punktus, didelių problemų nematau bet 27 straipsnis kelia nemažai abejonių, ypač jo pirma aštunta dalis ir ypač ketvirtoji dalis. Tai yra susiję su interneto vartotojo identifikavimu, to vartotojo, kuris pažeidė intelektinės nusavybės įstatymą. Tai yra susiję taip pat su asmens duomenų apsauga, kai kalbame apie interneto vartotojo nustatymą. Taip pat e, reikia pasakyti, kad 2005 metais Europos parlamentas atmetė teisės komiteto pranešimą dėl tam tikrų E, išradimų padarytų naudojantis programinę įrangą. Tai yra, norėjo, norėdamas pasakyti, kad e, programinė įranga e, nėra patentuojama, kad jai patento įstatymai netaikomi. Bet kurti programinę įrangą nėra uždrausta. O 27 straipsnio šeštoji dalis būtent tą ir draudžia. Taigi, e, čia e, pritardami šiam straipsniui mes pasisakytume prieš inovacijų principą. Mes ne, nepritartume inovacijoms. O autoriaus teisės turėtų priklausyti tam, kas šią programinę įrangą sukūrė. Dėl to pranešėja uh, yra visiškai teisi, kai jinai atkreipia mūsų dėmesį į ekonominius ir priekybinius aspektus. Inovacijų ir pažangos svarba ir vertė yra labai didelė, o aktą e, trukdo inovacijų plėtrai ypač programinės įrangos srityje. Äh, äh, Ačiū pirmininkė. Pone Trautman jau pristatė socialdemokratų frakcijos nuomonė ir mes iš esmės priešinamės aktą susitarimui, mes jį atmetame dėl įvairiausių priežasčių. Visų pirma, dėl to, kaip dėl jo buvo susitata, nebuvo jokių viešų diskusijų, niekas nežinojo, kas vyksta. Šis susitarimas neapima didžiųjų valstybių, kurios turėtų būti šio susitarimo šalimis. Ir, aišku, svarbiausias dalykas yra susitarimo turinys. Tai yra prekybinis susitarimas, o prekybiniai susitarimai sudaromi dėl to, kad norime kurti darbo vietas, užtikrinti augimą, tačiau šiuo konkrečiu atveju, šio susitarimo atveju mokama labai didelė kaina ir dėl to mes jam priešinamės. E, vienas iš kalbėtojų pateikė puikių argumentų labai uh, gerai suformuluotų argumentų, o Davidas Martinas, atsakingas už šį sustarimą mūsų frakcijoje, padarė lygiai tą patį. Mes teigiame, kad tai yra prastas susitarimas, toks prastas, kad e, prie jo prisijungdami daugiau prarasime nei laimėsime iš jo. Taip pat tai susijęs su bendrai sažiningumu, tuo, su tuo, kaip traktuojamas naujos technologijos, Taigi šis susitarimas e, teikiamas netinkamu laiku ir jis tikrai yra prastas, mes pritarėme ponios Anders Dotter pasiūlymui. Ačiū, ponui. Dabar ponas Rubikas. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegijai Anders Dotter. Aktas susitarimas yra visuotinis savo, es, savo apimtimi ir turime šį klausimą svarstyti, kalbėti apie tai, kaip Europa ir kaip Europos kultūros pramonė galėtų įgyti pranašesnę poziciją tarptautinėje arenoje. Iš tikrųjų, susidurėme su įvairiamis kliūtimis ir reikia ieškoti atsakymų. Parlamento teisės tarnyba mums pareiškė, kad aktas susitarimas nepakeis dabar ES galiojančių teisės aktų nėra vienin, vienintelio teisės akto reglamentuojančio šios klausimus ES. Ir būtent <clears throat> dėl to šis klausimas yra toks aktualus. Žinoma, tas klausimas yra susijęs su tam tikrais interesais. E, progų pramonė, menininkai. Kalbame apie žmonės, kurie sukuria turinį, apie kurį kalbame ir, ir tas to, to turinio sukūrimas iš jų atima labai daug pastangų ir, žinoma, jie noriu, kad jiems už tai būtų atlyginta. Kas už tai atlygins? Toliau, reklamos pramonė, ypač internete, akcijų biržose, jų apyvarta siekia milijardus eurų. Už jų stovi didžiulis kapitalas. Jie ir dažnai jos naudojasi turiniu, už, už tą naudojimąsi nemoka. Taigi, kila štai koks klausimas, kasgi turėtų už visą tai mokėti. Mūsų kolega Gerekas e, teisingai argumentavo, yra plėtojama ir kompiuterinė, kompiuterinės programos ir visos šios tarptautinės galimybės e, atsivers atsiradus šioms naujoms programoms. E, egzistuoja infrastruktūra, telekomunikacijos, tačiau kas mokės už naudojimąsi tomis ryšio linijomis? kurios bus prieinamos. Taigi tie klausimai susiję su daugybė konfliktų. Ir atrodo, kad kartais kai kas daroma mūsų vartotojų sąskaita. Tai yra spastai, kurį, kurį turėtume vengti. Turėtumėme nepamiršti, kad vartotojai turėtų būti svarbiausia, nes čia iš esmės kalbame apie prekybinius konfliktus, kalbame apie intelektinės nusavybės teisės, um, a, kom, um, mokėjimą už naudojimąsi tam tikrais kūriniais. Reikėtų kalbėti apie tai, kaip pramonė pati galėtų surasti būdų finansuoti šios klausimus, o ne tik lauktų, kad politikai surastų būdų, kaip juos finansuoti. Taigi, aktą. Galbūt tai yra neblogas pagrindas mums Europoje egzistuoja kultūros pramonė, yra sukurtos teisės, mes turime užtikrinti jų apsaugą tarptautiniu mastu. Ir manau, kad kiti, kitos susiję šalis, kiti susiję veikėjai turėtų paklusti toms pačioms taisyklėms. Aš esu už rimtas giliamintiškas diskusijas Europos parlamente, už tai, kad svarstytume alternatyvas ir prašytume komisijos, kad ji. Uh, tobulintų šį pasiūlymą. O ir taip pat turime bendradarbiauti su tarptautinės priekybos komitetu, ieškodami protingai pagristo visiems priimtino sprendimo. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Royal. Ačiū. Noriu pasidalinti porą pastebėjimų, nes tai tikrai sudėtingas rytis. Visų pirma, mane erzina štai kas. Akta susitarimo svarstymas jau vyksta ilgai. Mes Europos parlamente jau esame prieimę sprendimus dėl jo. Buvome, reikalavome kai ką pataisyti ir pareiškėme, kad kai tai bus pataisyta, tai mums bus priimtina. Taigi man sudėtinga priimti dabartinę situaciją, kaip šiek tiek pa, viskam pasikitus mes taiga sakome, kad tas susitarimas mums nepriimtinas. Kitas dalykas, kai kalbame su žmonėmis, kurie turi intelektinės teisės, tai yra muzikantai, kiti kuriejai, jie klausia mūsų. Dabar visa, vyksta viešos diskusijos. Kodėl tai, ką, ką jie sukūrė, yra, staiga tampa visiškai beverčių dalyku? Kodėl tai nevertinama? Man, mane tai taip pat neramina. Taip pat šiuo metu keliami kiti klausimai susijęs su aktą visuomenė apie tai žino ir įvyko daug protesto demonstracijų, jaunimas eina į gatves. Ar mes apsimesime, kad tai nevyksta ir tiesiog atmesime aktą susitarimą? Jeigu iškilo kažkokių klausimų dėl aktos, jeigu yra atskirų klausimų, kuriuos reikia spręsti, taip ir darykime, tačiau neišmeskime visko e, kūdikio sukrikštyjimo vandeniu jeigu yra kažkokių tais taisytinų vietų, tai taisykime jas. Aš norėčiau sužinoti, kur tiksliai ir konkrečiai mes turime ką taisyti. Ir kalbant ne tik apie Europą, kalbant apie tarptautinę prekybą, aš ne visiškai supratau paskutinio klausimo mes tvirtiname principus, kurie atitinka mūsų teisės aktus. Kodėl jūs manote, kad kažkur tam turėtų būti priešinimas, ar jie kvestionuojami? Akt. Pone Jordan Cizelė. Ačiū, pirmininkė. Ši diskusija vykstanti pastarosius keletą mėnesių, mano galva, buvo daugiau ideologiniai debatai. Todėl džiaugiuosi, kad šiandien vyksta e, e, apčiopiamesnė diskusija. Kolegos Royal ir Rubik pateikė pagristų argumentų ir aš pritariu jiems. Aš gailiuosi dėl to, kad mes savo neiškėlėme tikslių klausimų, ko mes Europos visuomenė norime. Mes norime užtikrinti te, intelektinės teisės nusavybio apsaugą. Mes kuriame novatorišką visuomenę. Taip pat norime užtikrinti vartotojų ir asmenų apsaugą. Paslaugos ir gaminiai, kuriuos įsigijame, turėtų būti tai, kas parašyta etiketėse ant jų. Taip pat turime nepamiršti žmogaus teisų apsaugos šioje situacijoje. Turime užtikrinti interne, naudojimos internetu laisvę. Naudojimasis internetu neturėtų būti e, ribojamas, asmenys naudojantis internetu neturėtų būti kažkaip tai stebėmi ir prižiūrimi. Akta e, siekia tam tikrus tikslų, tačiau visoje Europoje, taip pat ir Slovenijoje, vyksta demonstracijos dėl aktos. Žmonės bijo viešai pasisakyti apie aktą, paremti tą susitarimą. Yra ir teigiamų dalykų siejamų su aktą, tačiau svarbiausia, kaip mes dirbsime toliau, jei tiek daug žmonių pasisako prieš šį susitarimą. Tie, kurie pasisako prieš jį, nori, kad aktą būtų nedelsiant, uh, e, aktas susitarimas būtų nedelsiant anuliuotas. Aš tam nepritariu. Manau, kad reikia uh, sulaukti nepriklausomos institucijos nuomonės. Manau, kad Europos teisingumo teismas turėtų pateikti savo nuomonę. Apgailestauju dėl to, kad Europos parlamentas nusprendė nesikreipti į teisingumo teismą. Taip pat apgailestauju dėl to, kad mes, neprašy, kad mes neprašysime teismo teikti nuomonės. Manau, kad reiktų aktą dar kartą perskaityti, akcentuoti jos pozityvius aspektus, kalbėti ir apie neigiamas jos pusės dar kartą viską apsvarstyti. E, septintas straipsnis nėra vienintelis svarbus straipsnis ir aš turiu klausimą. Ar yra. Ar dar mums lieka galimybių iš naujo dertis dėl 27 straipsnio? Ar jeigu, jeigu yra įmanomas tos straipsnių sprendimas, ar tas sprendimas būtų priimtas visuomeniai? Gracias, señora prezidenta. Badija Ekučiak, dėkui, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Andestoter už nuomonę. Manau, kad jinai puikiai subalansuota. Matome, koks sudėtingas šis klausimas. Aišku, kad e, reikia išsiaiškinti neiškumus ir kuo greičiau tą padaryti. Kolegos tą jau minėjo. Tačiau, bet E, negalime skubėti ir vien tik dėl to e, priimti neapgalvotus sprendimus. Akta tokia, kokia yra dabar, nėra geras sprendimas. Turime skatinti inovacijas, turime grįsti savo principus politiką inovacijomis, kadangi tai naudinga ne tik įmonėms, bet ir vartotojams. Galiausiai norėčiau pasakyti štai ką. Kai mes kvestionuojame aktą, kai kurie žmonės sako, kad mes arba pasisakom prieš menininkus, arba remiam menininkus. E, yra menininkai, kurie pritarė aktai ir yra menininkai, kurie nepritarė. Yra atskiros pramonės, ekonomikos rytis, kurios tam pritarė, kitos ne. Taigi situacija labai sudėtinga sakoma, kad ir taip jau aktai pakankamai skiriame laiko, išsiaiškinkime verčiau, kas gerai, kas blogai, bet šis susitarimas yra tarptautinis ir Europos parlamentas jo negali taisyti, jis tik gali jam arba pritarti arba ne ir tą turėtume suvokti. Dėkoju, Tol kolega Hokmark. Dėkui. Dėkoju pranešėjai. Aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti teisę naudotis internetu, interneto laisvę ir asmens duomenų apsaugą. Manau, kad tie dalykai yra ypatingos svarbos. Taip pat turėčiau pasakyti, kad mane šiek tiek stebina, kai e, intelektinės nusavybės teisų apsauga traktuojama kaip besikertanti su interneto laisvė. Taip nėra. Šis komitetas labai dažnai yra pabrėžęs, kaip svarbu turėti Europoje nuseklę sistemą, kuria e, būtų ginamos ir apsaugomos autoriaus teisės. Čia turiuomenį ir patentų sistemą, ir taip pat vidaus rinkoje mm, numatyti geresnį intelektinės nusavybės teisų apsaugą ir tas nesikerta su informacijos laisvė, nei su kitomis laisvėmis. Internetas nesiskiria nuo kitų medija priemonių. Arba mes garantuojame intelektinės nuosavybės teisės ar ne. Aišku, kad jos turi atsispindėti į, e, turi neatsilikti nuo technologinių nauji, naujovių. turime teisės tarnybos ir kitų tarnybų nuomonę, kad šis susitarimas, neti, kad šis susitarimas atitinka Europos teisę ir kad čia nieko ypatingai naujo į aktą susitarimą neįnešama. Ar mes čia nesivaikome kažkokiu tai mistiniu dalyku? Dažnai sakoma, kad aktas susitarimas yra labai blogas, bet neturime uh, pagrindžiamųjų argumentų tam. Ir ar iš tiesų galime sakyti, kad aktą pažeidžia internetinę laisvę? Bet jei mes iš tiesų norime, kad būtų europinė sistema, kuri garantuotų, kuri apsaugotų intelektinės nuosavybės teisės, tai turime ir siekti tokios sistemos. Ir tie, kas kritikuoja aktą, sako, kad aktą būtent neleidžia tos intelektinės nuosavybės teisės užtikrinti. Bet teisės tarnybos taip nemano ir kaip begerbčiau pranešėją, noriu pasakyti, kad ir jos nuomonėje nematau jokių įrodymų, kad aktą pažeistų intelektinės nusavybės teisės. Kur tie konkretūs pavyzdžiai? pateikite juos. Arba tada prisipažinkite, kad iš tiesų nepasisakote už tai, kad būtų apsaugotos intelektinės nusavybės teisės, bet aktą tikrai e, ne, nepažeidžia interneto laisvės. Klausimas čia yra, ar mes norime ginti intelektinės nusavybės teisės ar ne. Aš asmeniškai tikrai pasisakau už, internet, už interneto laisvę Ir kai kurie dalykai, e, kurie galbūt galėjo kelti problemų, nebuvo įtraukti į aktą susitarimą. Pavyzdžiui, tie dalykai, kurie išaiškėjo, kai svarstėme telekomo dokumentų pate, paketą. Bet jei mes čia matome problemą, tai labai norėtume konkrečius tos problemos pavyzdžius gauti. Ir apskritai turime žinoti, ar siekiame užtikrinti, apsaugoti intelektinės nuosavybės teisės ar ne. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai, pritarčiau tam, ką tik sakė kolega. Man irgi susidarė panašus įspūdis per praėjusius du mėnesius, kai svarstėme aktą. Aš du kartus perskaičiau šį susitarimą Ir iš tiesų nesuprantu, kodėl žmonės taip jį kritikuoja. Aš esu Teisės reikalų komiteto narė, Teisės reikalų komitetas pateikė savo nuomonę dėl aktą ir ta nuomonė patvirtina tai, ką daugelis kolegų šiandien minėjo. Tai yra, žiūrint iš europinės perspektyvos, visiškai neakivaizdu, kad aktą keistų Europinius intelektinės nusavybės uh, apsaugos įstatymus. Intelektinės nusavybės teisės aktą nekeičia. Jei mes norime kažką keisti, tai tada reikia įsiskaityti iš šio sutarimo atskirus straipsnius. Galbūt, jei jūs jei kas nors iš mūsų šiame komitete kaip nors kitaip interpretuojame aktą susitarimo tam tikras straipsnius ar nuostatas, tai pasakykite mum, duokite mum įrodymų, kad iš tiesų čia mm, šio susitarimu padaroma neigiama įtaka intelektinės nusavybės teisio apsaugai. Nes taip nėra. Aktą. Kaip atskaitos taškas e, visų intelektinės nusavybės įstatymų peržiūrai nėra teisingas. Neturėtume e, to daryti. Mes neturime lyginti aktą ir europinės teisės. Parlamente yra daug puikių specialistų, e, teisininkų, kurie pateikė mums savo nuomonę dėl aktos. Uh, ir turėtume tą nuomonę renktis, remtis, neturėtume prieštarauti aktą susitarimui. Dėkui, gal komisija norėtų pasisakyti. Dėkui, ponia pirmininkė. Norėčiau trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Diskusijos labai įdomios. Akta iš tiesų nepa, nepaveikia mūsų piliečių gyvenimo, bet padeda toms mūsų įmonėms, kurios eksportuoja ir kurios veikia tarptautinėje rinkoje ir kurių veikla užsima intelektinę, kurių veikla susijusi su intelektinė nuosavybė. Akta tokioms įmonėms ir Europai yra labai reikalinga siekiant išlaikyti Europos konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. Dėrybų metu mes elgiamės labai atsargiai siekdami užtikrinti pagrindinių teisių laikymasi ir aktoje daug labiau negu bet kitame kokiame mm, tarptautinėme susitarime e, išreikšta pagarba pagrindiniam žmogaus teisėms ir tos nuostatos su tuo susiję kai kur net, e, kai kuriuose straipsniuose minimos net po kelis kartus. Tai yra, pavyzdžiui, ir 27 straipsnis. Ir buvo išreikšta, išreikšta yra nemažai abejonių, bet ar tos abejonės pagristos? Būtent dėl to, kad tos abejonės išsakomos Europos komisija e, ir e, komisijos narys Degucht kreipėsi į Europos teisingumo teismą, kad teismas pateiktų savo nuomonę dėl aktą e, susitarimo teisėtumo. Europos teisingumo teismas tokią nuomonę pateiks ir tada turėsime teisinį aiškumą. Tiksliai žinosime, e, ką reiškia šis susitarimas. 27 straipsnis buvo minimas ne vieną kartą. Jis visiškai, šis straipsnis visiškai nepriboja interneto laisvės. Šios straipsnio nuostatos yra neprivalomos, jos numato tam tikrus principus, kurie dabar jau yra įgyvendinti ES teisėje ir naudojami 10 ar 12 metų. Ir tikrai tos nuostatos jokios grėsmės nekelia Europos piliečiams interneto vartotojams dėl protestų, kurie vyksta dėl aktą susitarimo. Kai įsiaiškiname, e, ko realiai protestuotojai siekia, tai išaiškėja, kad jie pasisako prieš kai kurias intelektinės nusavybės apsaugos e, teisių taisyklės. Akta yra e, sutartis, kurią siekiama tas teisės užtikrinti, sustarimas, kuriuo siekiama e, tas teisės užtikrinti. ir šis parla parlamentas, manau, netrukus e, gaus komisijos e, e konkurencijos generalinio direktorato e, pateiktus pasiūlymus dėl m, mm, konkurencijos ir kitų svarbių aspektų. Bet pirmiausia, e, manyčiau, kad tęsiant šias diskusijas ar bandant atmesti šį tarptautinį susitarimą, reiktų palaukti ES teisingumo teismo sprendimo, nes aktas susitarimas naudingas ES piliečiams, įmonėms ir menininkams, kuriejams. Eh, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegams, kurie pasisakė šiandienos diskusijose, dėkoju komisijos atstovams. ir džiaugiuosi tuo, kad mūsų komitetas, Europos parlamentas rengėsi imtis to, gana sudėtingos diskusijos dėl aktą sustarimo, inicijuoja ją. Ir atsižvelgianti visą tai, suprantu, kad su šiuo sustarimu yra susiję tam tikri neiškumai. Šiandien diskusijose kai kas kalbėjo apie filmų ir muzikos sektorius. Tai yra svarbu, tačiau aktą atima daugybę kitų dalykų. Kaip girdėjome iš kolegų, E, skaitmaninėje ekonomikoje dalyvauja daugybė kitų veikėjų ir kitų ekonomikų. Taigi, ar akta yra priemonė, kuri leis mums apžvelgti priemonės, kurios yra būtino šią srityje. Galbūt reiktų tos debatus kitaip struktūrizuoti ateityje. Galbūt aktą nėra geriausia platforma diskutuoti kai kuriuos su pramonės siemus klausimus. Ir žinoma, aš e, laukiu mūsų tolesnio darbo, aš taip pat tikiuosi kolegų pakeitimų, kurie bus pateikti mano nuomoniai. Ir po to turėsime palūkėti ir palaukti, kaip šio klausimo svarstymas vyks tarptautinės priekybos komitete. sako pirmininkė. Mm, buvo siūlyta atidėti šio klausimo svarstymą, tačiau mes to negalėsime išspręsti iki rytojaus. Taigi, jeigu to klausimo svarstymas atidedamas mėnesiui, pakeitimai Pakeitimus reikės įteikti iki balandžio 26 dienos tik anglų kalba, o balsavimas įtre komitete tuomet vyks e, gegužės 8. Tačiau jei rytoj prekybos, apūtinės prekybos komitetas mūsų informuos, kad jis rengėsi e, terminą atidėti mėnesiui, tuomet jūs elektroniniu paštu gausite informaciją apie tai. Vis dėlto pakeit pakeitimų terminus, terminas yra balandžio 26. 26, jeigu tai keisis, tuomet pakeitimus bus galima teikti visomis kalbomis ir e, jų svarstymas komiteto posėdėje vyks gegužės pabaigoje 30 arba 31. Toliau laukia, mūsų laukia bendras posėdis su transporto komitetu, klausimas ir. Mm, per atėjančias septynės minutės mes turime išsiaiškinti ir apsvarstyti pono Šimanskio nuomonę. Ačiū. Kaip žinote, Europos kaiminystės politika yra labai platus projektas, kurio tikslas uh, priartinti Europos Sąjungą prie jos rytinių ir pietinių kaimynių. Tai yra politinio matmens priemonė. Uh, Ir kalbant apie energetiką, kuri, mano nuomonė, yra viena svarbiausių kaiminysės politikos ryčių, kaiminės valstybės vaidina svarbu vaidmenį čia, ypač kalbant apie, apie energijos tranzitą bei tiekimą, dujų, naftos tiekimą ir atsinaujinančios energijos tiekimą. Kad paskatintume aktyvesnę veiklą šioje srityje, mums reikalingas teisinis pagrindas e, paremtas ES sutartimis, protokolu, taip pat e, energijo, energetikos hartyje. Mums taip pat reikia siekti mobilizuoti energijos rinką. Ir čia norėčiau paminėti ir akcentuoti trečiąjį energetikos paketą. Kalbant apie energijos e, tiekimą, tai įvairinimas, konkurencijos didinimas yra labai svarbus dalykai, taip pat e, teršalų mažinimas. E, tikslų šiuose visose sitise galima pasiekti ir būtent todėl aš pateikiau pasiūlymą dėl ir pateikiau pakeitimų pranešimui, kuris buvo pristatytas pagrindinėme komitete. Ir aš tikiuosi, kad tų pakeitimų dėka mums pavyko parengti neblogą tekstą ir jeigu dirbsime pakankamai sparčiai, pateiksime tikrai neblogą pasiūlymą. E, jis bus tvirtinamas pagal bendrą sprendimų komitetą prieimimo procedūrą draugę su užsienio reikalų komitetu. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už vaisingą bendradarbiavimą. Ir manau, kad žinau, kad yra numatyti numatyti tolesni susitikimai su šešėliniais pranešėjais, kad mes parengtume gerą pasiūlymą mūsų komiteto vartotojai. Ačiū. Galiu. Ponas. Ponė, ponas Ruoto. E, e, dėkui, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad atsiranda nauji finansiniai instrumentai naujoje daugiametėje finansinėje programoje nuo 14 iki 20 metų ir ypač džiaugiuosi dėl to, kad iš esmės skir... naujai pažiūrėta į Europos kaiminystės politiką. Ši kaiminystės politika turi būti pritaikyta prie naujų nuolat besikeičiančių sąlygų. Ir ES e, kaiminystės politika ir nauja finansavimo tvarka palengvins procedūrinės taisyklės, leis lengviau įgyvendinti Europos strategiją iki 2020 metų išorės ryšių srityje. Norėčiau pasveikinti pono Šimanski pranešėją už atliktą darbą, už prioritetus orientuotus į energetikos sektorių, e, už, už sieki plėtoti taip pat energetinį bendradarbiavimą su kaimininėmis šalimis kalbant apie kaiminystės politikos finansinius instrumentus, jie remiasi trim e, pagrindiniais aspektais - diferencijuotas poreikis atsižvelgiant į poreikius, e, pagalbos teikimas ir e, programų lankstumas. Šie trys prioritetai būtent ir yra mano pasiūlymų ir pakeitimų pagrindas ir pateiksiu uh, pakeitimus visose sritise, kurios yra mūsų e, komiteto kompetencijoje ir ypač kiek tai yra susijęs su smulkiu ir vidutiniu verslu. ES e, turi plėsti ir stiprinti ryšius su kaiminėmis valstybėmis, teikti jom pagalbą, numatytų programų skaičius turi būti racionalizuotas, tiek siekiant, kad mm, jos būtų kuo e, sėkmingiau ir veiksmingiau įgyvendinamos. E, ši kaiminystės politika e, ir naujas finansavimo instrumentas leiks mums sustiprinti bendradarbiavimą visais, visose srityse su kaiminėmis šalimis, siekti, kad būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės ir kad mes išlaikytume nuolatinį e, bendradarbiavimą su mūsų kaiminėmis. Dėkoju. Dėkui. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Šimanskijui už atliktą darbą, už tas iniciatyvas, kurių jis ėmėsi. energetikos apsirūpinimo energija klausimas yra labai svarbus ir mums labai svarbu siekti veiksmingo bendradarbiavimo šioje srityje su kaimininėmis šalimis. Reikia turėti integruotus standartus, užsitikrinti tiekimo įvairovę, turėti tranzitinius kelius. Europos vadovų taryba sakė, kad iki 2014 metų, 2014 metais turi būti užbaigta kurti Europos elektros ir dujų vidaus rinką. Šalis, kurios dalyvauja kaiminystės programoje, mm, kartu su mumis varsto energijos hartijos sutartį ir jos tranzito protokolą. Turime parodyti pakankamai lankstumo, kad įgyvendintume laiku tuos tikslus, kuriuos nusimatėme. Reikia integruoti įvairias politikos kryptis, kad jos atitiktų ES prioritetus iki 2020 metų. Mes pateiksime pakeitimus ir tų pakeitimų tikslas yra dar labiau sustiprinti kaiminystės politiką ir e, energetinį bendradarbiavimą padaryti dar svarbesnį mūsų santykiuose su viduržėmio jūros šalise. Pone Valian, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už gerai parengtą koncentruotą nuomonę ir už tai, kad išreiškė mūsų komitetui rūpinčius klausimus. Pone Šimanski, jūsų pastebėjimai dėl energetikos vidaus rinkos man yra ypač primtini. Tačiau norėčiau pa pakalbėti apie kai kuriuos aspektus. Visų pirma, manau, kad mes rizikuojame tuo, kad mes tik tai kalbėsime ir nieko nedarysime, nes mes vis sakome savo kaiminiams, kokie jie svarbus yra mums e, mūsų energetinio saugumo kontekste, bet jie ir taip gerai tai žino. Ir mūsų rytinių partnerių interesai kaiminystės regione keičiasi. Uh, ir tie partneriai ekonomiškai, kai kurie iš tų partnerių ekonomiškai yra, yra daug dinamiškesni nei, nei mūsų vertinimai. Mes taip pat norime, e, kalbant apie dujas ir įsibareigojimus, uh, tai mums reikės siekti tam tikrų tikslų. Be abejo, mums reikia susitarti dėl bendrų standartų ir juos taikyti, remiantis vidaus rinkos taisyklėmis. Tačiau čia iškyla grėsmė mūsų patikimumo, kaip mes galime reikalauti, kad mūsų partneriai liberalizuotų savo energetikos rinkas, kai tuo tarpu nesame to padarę pas save turime prisiminti, kad ir valstybės narės neįgyvendino trečiojo energetikos paketo, o tai siunčia tikrai prastą žinę mūsų partneriams. Galiausiai e, egzistuoja daugybė tarptautinio bendradarbiavimo priemonių nuo energetikos hartijos iki e, kitų priemonių. Taip pat yra teisės aktų pasiūlymų, kaip reglamentuoti santykius su partneriais energetikos srityje. Taip pat kalbama apie energetikos politikos išorės matmenį. Visi šie teisės aktai atitinka energetikos hartiją, nes Briuselio siunčiama žinia turėtų būti aiški ir nuosekli. Mes galime įtraukti, mes turime įtraukti partnerius į veiksmingą, naudingą sistemą arba nebekalbėti mūsų svarstomose dokumentuose apie bendradarbiavimą. Ačiū. Ponas Rivasi. Ar ponios Rivasi nėra? Ne, jos nėra salėje. Tada pranešėjai. Turėčiau atsižvelgianti tą dabartinę padėtį, kurioje visi atsidūrėme, turime suprasti, kad tokia situacija nesitęs amžinai. Ir todėl reikalinga parengti <clears throat> nuoseklę poziciją ir turėtume stiprinti bendradarbiavimą energetikos rytyje, atitinkamus pateisimus padarius, tikrai kaiminysės priemonė duos, bus geresnė. Ačiū. Noriu atsiprašyti, sako pirmininkė, kad rytoj iki 12